Labai gaila dėl to, kad per pastarosius mėnesius pavyko pasiekti nemenkos pažangos dėl naujo maisto, naujų, naujų maisto produktų pasiūlymų. Galiu prisiminti keletą elementų, dėl kurių e, visi sutarėme ir Jie būtų labai naudingi, jeigu būtų buvę patvirtinti. Visų pirma, centralizuota patvirtinimo procedūra naujiems maisto produktams, kurie vieno, ta, ta procedūros vienodintų autorizavimo procedūrą, bet ir užtikrintų maisto saugumą. Taip pat e, nanomedžiagų apibrieštis. Tai turėtų būti privaloma visiems maisto produktams, kur yra naudojami nanomedžiagos. Taip pat reikėtų supaprastinti e, procedūrą prieigos prie rinkos taikoma tradiciniams maisto produktams iš trečiųjų šalių. Taip pat reikėtų dalintis mokslinę informaciją, kurią turi verslo veikėjai. Dėl to, kokie testai ir, ir bandymai atliekami su gyvūnais. Aš manau, kad šis dokumentas tikrai nusipelnė mūsų dėmesio tam, kad jis būtų taip patobulintas ir tai turėtume padaryti nedelsdami. Tokiu būdu visi patirtų labai daug naudos, tiek kalbant apie vartotojų apsaugą, tiek apie inovacijas maisto sektorija. Todėl aš tikiuosi, kad mes vis tiek išlaikysime dėrybų pagreitį ir priimsime sprendimą dėl šio pasiūlymo. Gerbiami nariai, tai, kad nepavyko patvirtinti dokumento, tai buvo nepaisant to, kokius teigiamus žingsnius padarėme. Bet komisija vis tik tai yra pasiryžusi laikytis 2010 m. spalio mėnesio pranešimo pasiūlymų. Ten yra siūloma penkeriems metams sustabdyti taikymą štai ką e, - klonavimo technologijų naudojimą ES, taip pat e, maisto produktų pagamintų iš klonų importą ir maisto gamybą iš klonų ir taip pat e, atsiekamumo sistemos įvedimą, kuri būtų skirta klonuotėms embrionams. Man yra labai aišku, kad kai kalbame apie klonavimą, turime surasti bendrą sutarimą, kuris galėtų būti įgyvendinamas, kuris būtų patvirtintas ir proporcingas. Komisija yra pasirengusi ieškoti išsamaus sprendimo ir pasiūlymo atlikusi būtiną poveikio vertinimą. Gerbiami nariai, aš sveikinu pono Pitelos pranešimą ir pritariu tam, kas buvo pasakyta, turime visi kartu galvoti apie tai, kokie turėtų būti tolesni veiksmai ir esu pasirengęs diskutuoti su jumis ir su taryba dėl to, kokie turėtų būti mūsų sprendimai šiuo svarbiu klausimu. Ir tai turėtume daryti tam, kad užtikrintume tokį procesą, kuris atneštų teigiamus rezultatus. Tokiu būdu mums pavyktų pasiekti e, sėkmės, užtikrinant vartotojams kuo didžiausią naudą. Dabar suteiksiu frakcijų atstovams žodį. Pirmoji pasisakys ponė Ajuzo, jinai kalbės dvi minutės EPP vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Leotar, taip pat Vengrijai, kaip ir mininkaujančiai šaliai komisijai už visas pastangas. Deja, šis esminės svarbos reglamentas nebuvo patvirtintas. Tai e, klausimas, kuris sukėlė didžiulio žiniasklaidos e, dėmesio daug aistrų, dėl to labai sunku yra racionaliai argumentuoti. Mes verčiame e, žemės ūkio ir maisto perdirbimo įmonės dirbti naudojant jau pasenusį reglamentą, verčiame gamintojus E, susidurti su pernelyg didelėmis išlaidomis. Negalime e, priimti teisės aktų, kurie vėliau nebus įgyvendinti. O dėl vartotojų iš tikrųjų apmaudu, kad nepavyko susitarti, kadangi reglamentas e, būtų apibrėžęs taisyklės ne tik žymėjimą produktams pagamintiems iš klonuotų uh, E, gyvūnų, jų palikonių, taip pat ir produktams susijusiems su importu iš trečių šalių, nano medžiagomis. Ir e, tai yra susiję ne tik su bendraja rinka, bet sveikatos apsauga ir inovacijomis. E, klonavimas yra labai sudėtingas dalykas, bet nepakanka tam skirtingos kelių pastraipų. Ir raginame komisiją dabar pateikti naują pasiūlymą, kad būtų plačiai apžvelgti visi klonavimo aspektai, atsižvelgiant į naujausius duomenis. Komisaras daly jau daug kartų parlamentui yra pažadėjęs pateikti tokį pasiūlymą. Tikiuosi, kad komisija kaip galima greičiau jį ir pateiks. Dabar socialistų vardu pasakys ponas Lainė. Pusantros minutės. Prezidentin. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Parlamente dalyvavau jau gausybėje dėrybų, tačiau šis taikinimo posėdis trukęs 12 valandų nuo 7 vakaro iki 7 ryto visuomet išliks mano atmintyje. Buvo ypatingas posėdis, tikrai neeilinis. Deja, mes e, buvome iš dviejų skirtingų planetų parlamentas akivaizdžiai gynė ES piliečių ir vartotojų interesus, o kitiems labiau rūpėjo žemės ūkio pramonės interesai, mais, e, mėsos perdirbimo pramonės interesai. Gaila, kad taip nutiko. Dabar mes turime spragą ES maisto produktų teisės aktuose ir šią spragą reikia kaip įmanoma greičiau panaikinti. Pritariu ponui Pitelai ir poniai pranešėjai, kad mes visi siekiame to pačio tikslo. Taigi atėjo laikas panaikinti esamą spragą ir mano ponė daly jums reikia pateikti du naujus pasiūlymus. Vieną dėl naujųjų maisto produktų, mes čia jau esame susitarę iš principo dėl to, kas yra nauji maisto produktai, dėl importuojamų produktų, dėl uh, E, centralizuotos procedūros ir reikia kito pasiūlymo dėl klonuotų gyvūnų. Mes pasakėme, kad nenorime panašių produktų e, Europos e, rinkose. Mažiausia, ką, ką galime sutikti, tai jog jie būtų atitinkamai paženklinti. Taigi reikia dviejų pasiūlymų. Madame. Dėkuoju, dabar Aldė vardu ponė Lepaš. Pone pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Leotard pona Pitelą, pona Lainen ir visus, kurie dalyvavo dėrygo, dėrybose. E, jų dėka mes parengėme labai tvirtą poziciją, vyko trilogas labai ilgai. Ir vienintelis teigiamas aspektas yra tas, kad Europos parlamentas vieningai gynė viešosios veikatos, visuomenės veikatos klausimus, o ne kreipė dėmesio tiek daug į kitus dalykus. Dabar reikia žengti prieki, nebeieškoti kaltų. Mes E, vedėme dėrybas ir Europos parlamentas buvo pasirengęs kai ką paukoti, bet jau vis tik tai buvo reikalaujama iš mūsų per daug. Mes e, turime uh, užsitikrinti, kad būtų galima atsekti uh, produktų kilmę ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, viena iš svarbiausių teisų Europos Sąjungoje. Ir negalima sakyti, kad uh, Mm, naudotis kažkokiais neteisingais pretekstais. E, ir kai kas sakė, kad mes žaisime PPO taisyklės, bet tai yra teisinė kalba kalbant neteisinga. Reikia užsitikrinti produktų kilmės atsiekamumą, bet nebuvo pademonstruota politinės valios tai padaryti. Dabar reikia e, žengti prieki ir tą daryti greitai dėl to, kad klonavimo klausimas yra vienas iš tų dalykų, e, kurie yra labai svarbus. Mes e, turime pademonstruoti tvirtą poziciją. E, dėl Europos parlamento taip pat turime nepasiduoti įvairiems tenginiams, dėl produktų reikia veikti kaip reikia priimti tvirtus sprendimus ir reikia užtikrinti atsekamumą klonuotų produktų ES e, rinkoje. Dabar ponas Stevenson, ECR vardu. Gerbiama pirmininkė, po dviejų metų sunkaus darbo prie naujų maisto produktų reglamento nepavyko pasiekti mums bendro sutarimo. Visas tas darbas tarsi nuėjo veltui. Taikinimo procedūros metu aš buvau perspėjęs, kad užsispyrimas nesiekti susitarimo prives mus prie tragedijos. Dabar tą ir matome. Praradom labai būtiną ir reikalingą teisės aktą, kurį galėjome patvirtinti skirtą naujiems maisto produktams. Ir mūsų visos pastangos tapo nevaisingos. Jos visada yra nevaisingos, jeigu diskusijų dalyviai nėra pasirengę dėrėtis ir nusileisti. Mums būtų reikėję atnaujintų taisyklių ir jų mums vis dar reikia, o dabar turime taikyti 97 metų reglamentą, kuris jau dabar visiškai yra pasenęs. Iš tiesų, galėjome parodyti, kad yra atsakingas, stiprus teisėkuros organas, kuris gali priimti naujus, naujoviškus teisės aktus, bet šio testo mes neišlaikėme. Nesutarėme ir dėl klonavimo klausimo. Aš tikiuosi, kad parlamento nariai pasimokys iš šitos klaidos ir supras, kad mes negalėsime pasiekti sutarimo, jeigu nesutarsime tokiais svarbiais klausimais. Dabar žodis ponui Stas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai teisingai buvo pažymėta, kad šis dokumentas e, e, yra interesų susikirtimas tarp maisto gamybos pramonės ir vartotojų interesų. Mes kartu su pranešėjus ir pranešėję labai aktyviai dirbome, dėjome visas pastangas, buvome pakankamai lankstus ir buvome pasida, pasirengę daryti nuolaidų, tačiau to niekada nepakako, buvo norima vis daugiau ir daugiau. Ir taryba čia pasirodė ypač nelankščiai. Tačiau manęs netenkina ir komisijos pozicija, ne konkrečiai jūsų, bet uh, Belgijos komisaras De Hucht už e, komiteto nugaros e, dirbo ir pasitelkė įvairias priežastis susijusios su tarptautinės priekybos taisyklėmis. Pone Lapaš labai teisingai čia kalbėjo. Ir kągi mums reikia daryti? Praradome laiko ir reikia galų gale paprašyti komisijos, kaip įmanoma greičiau pateikti naują pasiūlymą dėl naujų maisto produktų. Mes jau beveik pasiekėme susitarimą ir taip pat reikia išspręsti klonuotų e, gyvūnų ir jų palikonių problemą. Noriu perspėti jūs, komisarė, bei paraginti e, lai, dirbti laiku. Negalima atidėlioti iki begalybės gauti pasiūlymą iki prieš pat mūsų kadencijos pabaigą. Būtent mūsų kadencijoje reikia užbaigti pirmą, antrąjį svarstymą ir taikinimo procedūrą sėkmingai. Ačiū. Dėkui, ponė Stas. Dabar dvi minutės. Pone Leopard, GUE. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms e, komitete ir delegacijoje už paramą, už pastangas. Taip pat žaviuosi mm, Vengrijos ambasadorė, kuri dėjo visas pastangas pasiekti susitarimą ir žinau, kad ponas Dali taip pat norėjo susitarimo. Tikrai gaila, jog nesusitarėme dėl klonuotų gyvūnų. E, vartotojas gali pats to nežinodamas maitintis klonuotojais gyvūnais, jų palikuonėmis, nors 77 procentai europiečių to nenoriu. Draudimas klonuotams gyvūnams yra simbolinis. Klon... Ir ypač problema yra su klonuotų gyvūnų palikonėmis, kadangi klonavimas yra brangus procesas, tai iš principo yra problema su jų palikonėmis. Buvo teigiama, kad draudimas prekiauti iš klonuotų gyvūnų palikūnių pagaminta produkcija kertasi su PPO taisyklėmis ir buvo kalbama apie tariamą priekybinį karą. Ir kaip aš nustebau, kai e, gavau tarybos vidinio naudojimo dokumentą, ten labai aiškiai pasakyta, tai yra ministrų tarybos e, teisės tarnybos poziciją, būtent klonuotų gyvūnų palikuonims taikomos tos pačios taisyklės. Ir e, pažymima, kad galima drausti prekiauti iš palikuonių o, pagamintą produkciją, jeigu yra e, su e, sveikatos apsauga susijusių abejonių. E, Tai kaip iš tiesų yra, kodėlgi nuolat gadinama prekybiniais karais ir jais grindžiamas nenoras siekti kompromiso. Mane labai domina, kokia buvo tikroji priežastis, kodėlgi mes nesugebėjome susitarti. Iš principo, aš manau, kad situacija yra tikras skandalas ir uh, Gaila, jog nepavyko susitarti. Laukiu, ponia komisarė, kuo greičiau jūsų pasiūlymo. Esu įsitikinus ir jūs sakėte, kad esate pasirengęs bendradarbiauti, todėl nebiju, nebejoju, kad mes susitarsime ir mano turimus dokumentus perduosiu tarybai. Aš jums tiek, tiek daug, šiek tiek daugiau laiko sudėgiau, nes jūs buvote pranešėję. Ar ponė Lepaš, jūs norėtumėte pateikti klausimą? Ponė. Uh, prieš mane kalbėjusi pasakė labai neįtikėtinus dalykus, mane kai kas net pritrenkė. E, iš tikrųjų, reikia paklausti, ar komisija taip pat turi tą raštą, kuris buvo paminėtas. Jau keletą savaičių buvo sakoma, kad mes atvirai kariaujame su PPO kad mes nebegalime nieko pirkti, kol, jeigu priimsime šitas, nebegalėsime nieko pirkti, jeigu priimsime šį sprendimą, bet man atrodo, kad viskas yra e, priešingai ir man atrodo, kad e, visiškai priešingai yra. Aš suprantu, kad jūs e, klausimą skirėte pranešėjai, bet tikriausiai ir komisaras atsakys į jį, o dabar ponas Rosi vieną minutę pasisakys. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, Aš manau, kad taryba tikrai labai daug padarė. Mes atstovaujame piliečiams. Esame tiesiogiai išrinkti. Ir jeigu šitas parlamentas ir toliau tvirtins komitetuose ir bendrai, kad klonuota mėsa nėra e, teisinga, nėra tinkama mūsų gyventojams, taryba turėtų pritarti tam. Ir negali būti taip, kad sprendimą priema tik tai taryba tekstas, kur yra kalbama apie klonuotą mėsą, būtų buvęs patvirtintas daugumos, bet taryba nenorėjo, kad tai būtų. Viena vertus taryba sako, kad reikia liberalizuoti viską, o kita vertus ji bando kai kurias rinkos dalis apriboti nenori pateikti reikalingos informacijos vartotojams, nenori, kad etiketėje būtų pateikta informacija apie tai, apie produkto kilmę taip daro taryba. Ir noriu padėkoti ponui Pitelai už tai, kad jis tikrai apgynė mūsų parlamento garbę, atmesdamas tarybos pasiūlymą. Dėkoju ponui Pitelai, taip pat dėkoju pranešėjai ir tiems kolegoms, kurie buvo pakankamai drąsus atstovėti mūsų nuomonę ir apginti tai, kas mūsų nuomonė yra naudinga Europos žmonėms. Dėkuoju dabar kitiems kalbėtojams žodis ponas Lyze. Dviems minutės prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisarė Dali, mėly kolegos, esame visi nusivylę, akivaizdu. Tačiau, kad problema buvo ne EP dėrybinėje delegacijoje, aš asmeniškai pasakyčiau, kad uh, E, neatsakingi ir čia esantis komisaras ir pirmininkaujantį valstybę. Kitos struktūros ir interesai komisijoje bei taryboje išvelgė tariamų problemų santykiuose su trečiosiomis šalimis ir šis klausimas nebuvo išsamei aptartas komisaras Dehuchtas ir ūkio ministerijų atstovai, kaip taip pat ir Vokietijos ūkio ministerija piešia pasaulio pabaigos scenarius, apie globalius prekybinius karus, baisesnius ne už pasaulinius. Ir buvo nepaprastai malonu vakar Berlyne susitikti ir pabendrauti su JAV ambasadorė. Mes kalbėjome apie maisto politiką, apie čia iškilusias problemas ir amerikiečių argumentai nebuvo tokie netremiami, galima rasti sprendimą. Aš paklausiau pozicijos dėl šio klausimo ir man nesusidarė įspūdis, jog su amerikiečiais neįmanoma susitarti, reikėjo tik tai noro. Kas mane ypač nustebino, būtent amerikiečių man perduotas dokumentas, būtent kilmės ženklinimo taisyklės JAV Na, pavyzdžiui, JAV yra nustatyta, kad mėsos produkcija turi būti paženklinta atitinkamai, kad jeigu yra parduodamas hamburgeris, nurodoma, iš kur yra mėsa šiam hamburgeriui pagaminti paimta. Ir nereikia čia apsimesti, kad mes kažko panašaus negalime padaryti Aš prašau komisijos atsižvelgti į šią patirtį, įtraukti ją į savo būsimą pasiūlymą ir mm, tokiu būdu pasiekti mūsų poziciją santykiuose su trečiomis valstybėmis. Dėkuoju dabar ponė Makavan vienai minutiai. Pirmininkė, jūs sakėte, kad nereikėtų kaltinti, bet manau, kad reikėtų čia pasielgti sažiningai. Mes visi pritarėme tam, kad nereikia klonuoti, bet žinome, kad niekas nevalgys produktų pagamintų iš klonų, jeigu apie tai nežinos. Ar jūs sakote, kad reikėjo būti griežtesniems dėl to, kad būtų uždraustas importas e, klonuotų gyvūnų palikuonių į ES? Nes šitie palikuonys yra gimę nelengvai. Tam turėjome priimti taisyklės, kurios draustų pateikti į rinką produktus iš kačių šunų kailio, iš ruonių, taip pat, e, kad būtų draudžiama pateikti į rinką kosmetikos produktus, kuriems pagaminti buvo atliekami bandymai su gyvūnais. Ir taip pat, kad nebūtų galima pateikti į rinką tų produktų, kurie yra pagaminti iš klonuotų gyvūnų. Čia daugiau yra politinės valios klausimas ir mes galime ją pademonstruoti. Dėl to mūsų parlamentas būtų labai patenkintas ir tai būtų sutarimo pagrindas. Dėkuoju, ponia Makavin. Pone. Dabar ponia Rosbaš. Labai daug e, padarė ponė Leotar ir šešėliniai pranešėjai. Labai nuoširdžiai dėkoju jai ir šešėliniams pranešėjams. E, viena iš problemų yra maistas iš klonuotų gyvūnų. Mano šalyje klonavimas draudžiamas, tačiau e, tokie produktai gali atkeliauti per galinės duris, taip sakant. Ir Reikia apie tai kalbėti. Man e, keista, kad sakome, jog reikia užtikrinti skaidrumą e, visose sektoriuose, ar tai būtų cukraus gamyba, ar bankininkystė, ar e, televizorių gamyba. Ir čia kalbama, kad negalime to užtikrinti. Vartotojai turi turėti galimybę susipažinti su išsame informacija. Reikia, kad maistas būtų kaip galima natūralesnis. Mes daug galvojame apie savo e, sveikatą, apie gyvūnų gerbuvį ir turime pademonstruoti kur kas didesnį, a, didesnį atsakomybę savo vaikams ir visiems Europoje. Dėkuoju, ponia Hasi, pusantros minutės. Ačiū. Mėly kolegos, tikrai gaila, kad nepavyko mums susitarti dėl šio reglamento projekto. Pritariu kolegoms, kad nepavyko susitarti, nes komisija ir taryba daug, pernelyg daug galvojo apie trečiųjų šalių mėsos augintojus ir gamintojus ir, per, ir užmiršo gyvūnų teisės ir europiečių teisės. Akivaizdu, kad dauguma europiečių nenori valgyti nei klonotų gyvūnų mėsos, nei tokių gyvūnų palikonių mėsos. Mes norime daugiau saugumo ir aiškumo, o ne mažiau. Parlamentas tikrai buvo lankstus. Parlamentas e, padarė milžiniškų nuolaidų ir buvo pasirengęs atsisakyti tam tikrų draudimų ir apribojimų ženklinimo srityje. Akivaizdu, kad komisijos ir tarybos argumentai buvo baltais siūlais siūti ir buvo meluojama ir netgi sąmoningai meluojama. Nebus įmanoma rasti tvaraus sprendimo, jei pamiršime Europos vartotojų interesus ir pamiršime gyvūnų gerovę. Pone Grostė, prašau. Pone Grostė, dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, bendrai noriu pasakyti, kad kai kalbame apie vartotojų nepasitikėjimą, institucijomis, tai galbūt e, tai nėra visiškai teisinga. Pirmiausia, reikia kalbėti apie atskirus asmenys ir asmeninius interesus. Ir šia, mes kalbame apie didelį nusivylimą, kadangi nepasisekė dėrybos. Mūsų laukia didžiulė užduotis, mes turime pateikti aiškius pasiūlymus. Vyksta technologiniai pokyčiai, reikia, kad teisės aktai tai atsižvelgtų, e, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip nano medžiagos, e, reikia skubiai priimti sprendimus. Taip pat reikia e, kalbėti apie klonavimo techniką, apie klonuotus gyvūnus ir galima jų panaudojimą maisto produktuose. Vartotojai turi turėti E, informacija apie kilmę produktų, ar pavyzdžiui nėra jie pagaminti iš klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių. Mes turime užtikrinti atsekamumą, aišku, ženklinimą. E, turime reikalauti, kad komisaras daly e, paaiškintų daugiau apie tuos dalykus ir taip pat reikia imtis veiksmų. Atsekamumas yra nepaprastai svarbus dalykas. Europos vartotojai turi turėti galimybę rinktis turėdami informaciją. Uh, mes e, taip pat turime galvoti apie viešąją nuomonę Europoje. Europa e, e, nieko nepasieks, jeigu mes nesusitarsime. Komisarė, reikia pademonstruoti ambicijas, reikia įveikti blokadą institucinę, reikia galvoti apie vartotojus ir taip pat apie didesnės garantijas maisto pramoniai Mes turime e, veikti kaip galima greičiau tam, kad galiausiai išspręstume šį klausimą. Dėkuoju dabar ponui Arsenis žodis. Vieną minutę suteikiamas. Gerbiamas komisarė, tarybos atstovai, aš kalbėsiu netaip dramatiškai. Jūs siūlėte uždrausti maisto produktus pagamintus iš klonuotų gyvūnų, bet komisarė, Niekas negali įsigyti maisto pagaminto iš klonuotų gyvūnų. Klonuoti gyvūnai, jų mėsa yra labai brangi. Jie tiesiog patys yra per brangus, kad jų mėsa būtų naudota, naudojama maisto produktams. Taip pat siūlėte draudimą gaminti produktus iš e, klonuotų gyvūnų palikuonių tokie produktai turėtų būti žymimi a, labai aiškiai. Deja, diskusijos buvo labai nevaisingos. Ir taryboje mes buvome radę bendrą vardiklį, turėjome šansą rasti sutarimą. Prašau, pasimokykime, pasiklausykite mūsų kaip institucijos ir grįžkit pas mus su padariu pasiūlymu. Ačiū, ponė Arsenis. Ponas Šnelhart, pusantros minutės. Komisar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponius ir ponai. Aš taip pat nepaprastai apgalės stauju dėl žlugusių dėrybų. Ypač gaila dėl to, kad vėl teks laukti porą metų, kągi daryti su nanotehnologijomis maisto produktuose ir ką reiks daryti su mm, iš trečiųjų šalių importuojama produkcija, kurios mes gal nenorime. Iš ties e, klonuotai gyvūnai, jų palikuonis sukėlė daugiausia problemų. Mes diskutavome ir atvirai pasakysiu, diskutavome tikrai prasilenkdami su žmogaus orumu. Keurą naktį truko pokalbiai, ne vienas nenorėjo nusileisti ir galų gale viskas žlugo. Tačiau visa tai liudija apie štai ką. Kalbame apie įvairiausius dalykus, teisės aktus ir mes genetinių technologijų atveju vadovavomės tą pačią strategiją, kad būtų aukšti, stand, norime, kad būtų aukšti standartai, tačiau neturime teisės aktų ir yra prieimami net patys žemiausi standartai. Ir problema su klonuotais gyvūnais yra ne tik gyvūnų gerovės pažeidimai. Jeigu mes nereglamentuosime šios ryties, viskas judės tokia kryptimi, kurios mes nenorime. Tačiau ar reikia apskritai uždrausti gyvūnų klonavimą ir tokiu būdu stabdyti mokslo pažangą? Aš nežinau. Manau, kad reikia aiškių taisyklių, ir, kurios padėtų tobulėti, o ne stabdytų. Ačiū. Dabar ponė Sarbu, pusantros minutės. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu išreikšti nusivylimą dėl to, kad nepavyko uh, E, dėrybos, mes e, dirbome mėnesius ir net ištisus metus, bet rezultatai nuvilintys. Pone pranešėja e, iš tikrųjų turi sulaukti mūsų pagirimo, ne dėl mūsų kalties taip atsitiko. Parlamentas labai teisingai reikalavo vesti ženklinimą produktams iš klonuotų gyvūnų. Mes E, suprantame, kad atstovaujame Europos piliečių valiai. E, reikia, kad e, aiškiai būtų apibrieštas klonuotų gyvūnų produktų patekimas į maisto grandinę. Reikia apgailestauti, kad nepavyko įdėti, įdėkti taisyklių. Uh, kadangi taryba nenorėjo dėrėtis ir mes negalime dabar sakyti, kad apgynėme e, vartotojų interesus dėl klonuotų gyvūnų. Ir, e, Būtų buvę kitaip, jeigu būtų įvestas reikalavimas dėl ženklinimo tokių produktų. Komisija dabar turi imti savo įsipareigojimų prisimtų uh, pernai spalio mėnesį. E, reikia įdėkti aiškias taisyklės dėl klonuotų gyvūnų produktų ir reikia taip pat aiškių reikalavimų dėl tokių produktų patenkančių į ES iš kitur. Reikia, kad būtų pateiktas naujas pasiūlymas. Aš esu mm, tvirtai įsitikinusi, kad e, bus sureaguota į teisėtus Europos vartotojų į reikalavimus. Dabar ponė Gardinė. Dėkoju, pirmininkė. Aš galiu paantrinti kolegoms. Aš dalyvavau taip pat taikinimo delegacijoje ir galiu pasakyti, kad mes nuo vilties perėjome prie nusivylimų, o po to prie pykčio. Atstovaujame daugiau negu 500 milijonų piliečių. Ir visi tyrimai, visos apklausos rodo, kad mūsų piliečiai nuolatos kartoja, kad jie nenori maisto produktų gamintų iš, mais, iš klonuotų gyvūnų. Todėl žymėjimas ir atsiekamumas yra minimalus reikalavimas. Ponios ir ponai, mes turime užtikrinti minimalų reikalavimą. Ir dėl to reikėjo siekti kompromiso. Ponas Pitelė yra teisus sakydamas, kad mes čia tik tai truputį padiskutavome, truputį pakvėpinome tą patį klausimą, bet niekur rimto nepasiekėme. Kalbame apie nieką tarsi. Ir neklaidinkite, mūsų niekas nemokės šimto tūkstančių eurų už viršieną, iš kurios galėtų gaminti mėsainį. Šitas reglamentas turi būti daug realistiškesnis. Ir sunku ir besuprasti, kai mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kokioje esame ir dabar. Bet ne viskas yra prarasta. Mums beveik buvo pavykę pasiekti susitarimo. Bet tai, kad nepavyko galutinai jo pasiekti, suteikia įspūdį, kad mes tik tai išnekame, bet neatstovaujame piliečių e, interesų. Tad pradėkime iš naujo su naujų požiūriu nes aš tikiuosi, kad kitą kartą mūsų piliečių norai bus patenkinti. Ačiū. Dėkoju. Dabar pusantros minutės kalbės ponia Morkūnaitė Mikulėninė pirmininke ko gero kiekvienas galime sutikti kad viena pagrindinių modernaus pasaulio varomųjų jėgų yra informacija. ši taisyklė galioja ir kalbant apie maisto saugą. tebesvarstome ir tikiuosi priimsime naujas taisykles dėl bendros informacijos apie maisto teikimą vartotojams taip pat atskirais klausimais tokiais kaip apie vaisių sultis ir jų produktus. deja nepavykus su taryba pasiekti kompromiso dėl naujųjų maisto produktų žengėme žingsnį atgal dauguma vartotojų nenori maisto produktų iš klonuotų gyvūnų tačiau realybė tokia kad jie egzistuoja todėl būtina užtikrinti visuomenės informavimą. tačiau motyvuodami galinčiais kilti sunkumais verslui gamintojams valstybių atstovai nepritaria reikalavimui ženklinti nepritaria atsekamumui tai yra minimaliems reikalavimams ką kaip mes galėtumėm užtikrinti vartotojų informu, informatumą. Taigi vartotojas liko be galimybės sužinoti, ar, pavyzdžiui, jų geriamas pienas yra iš klonuotų gyvūnų tačiau tai tik viena medalio pusė antroji užkirstas kelias naujausioms technologijoms tyrimams ir jų rezultatų panaudojimui maisto pramonėje. tokiu nesutarimu patys šių problemų sprendimą atidėjome neribotam laikui. visi tikimės iš europos komisijos greitų pasiūlymų padėsiančių išspręsti šią teisinę duobę. Merci, Madame Rounaité. Nous passons maintenant au KGI et je vais donner la parole pour. Dėkoju, dabar pasisakys ponė Maginės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar keista, kad nepasisekė susitarti mano e, pašalietės e, požiūris buvo toks, pernelyg e, daug buvo skirtumų ir susitikimas e, vakare 7 valandą, pasibaigęs ryte 7 valandą, vargu ar galėjo būti sėkmingas dėl klonavimo. Tai yra labai jautrus klausimas, e, daug yra problemų susijusių su gyvūnų gerbuviu, bet reikia kalbėti apie e, reprodukcinius aspektus, reikia pagalvoti, kaip mes galime pasižiūrėti giliau į PPO taisyklės. Ūkininkai turi galimybę turėti, pasinaudoti geriausiamis technologijomis. Ir aš tikiuosi, kad mes e, teigiamai išspręsime ir šiuos klausimus dėl europietiškų ir likusio pasaulio standartų. Ar mes labai aiškiai pasisakome, ko reikalaujame iš tų, ką, e, iš kurių importuojame produktus? Šį klausimą taip pat reikia išspręsti. Dėkoju poniai Maginės, dabar ponė Kadenbak. Pone pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti komisarui už jo pastangas prevencijos srityje. Aš kažko panašaus tikėjausi ir e, norėjau, kad būtų taip daroma ir klonuoto gyvūnų klausimų. Ilgai kalbėjausi, kalbėjausi su jumis su tuo, apie tai, atsiprašau. Aš e, kaip europiečių išrinkta atstovė, norėjau susitarti kartu su pusę milijardų europiečių, norėjome aiškaus ženklinimo kaip minimalaus sprendimo. Ir aišku, būtų dar geriau mm, būtų uždrausti klonuotų gyvūnų ir jų palikonių mm, produktų panaudojimą. Na, tikrai sunku suvokti, kodėlgi taryba, kuri taip pat dirba e, savo piliečiams, iš tiesų dirbo ne jiems, o pramonės interesams ir rinkos interesams. Tikrai sunku suvokti, kodėl taip yra. Ponas Rosinas, vienai minutė, prašom. Pone pirmininkė, vartotojų interesų gynimas yra pagrindinis es politikos aspektas Ir jeigu mes norime tą politiką įgyvendinti, tai suvokiame, kad kol kas mums to nesiseka daryti. Ir klonuotų gyvūnų nemyli nei vartotojai, nei dauguma ūkininkų. E, regime, kaip e, taryba tikrai užblokavo dėrybas, buvo kalbama apie žemės ūkio srities interesų gynimus, buvo gazdinama prekybiniais karais. Jau vien dėl gyvūnų gerovės reikalavimų reiktų imtis priemonių dėl gyvūnų klonavimo ir tikiuosi, kad, ponė komisarė, netrukus sulauksime jūsų pasiūlymo. Raginame nelaukti jūs mėnesių mėnesius, o pasiraitoti rankovės, kipti į darbą. Ir aišku, draudimas yra tik vienas žingsnis reikia taisyklių ir dėl klonuotų gyvūnų palikonių, nes kitų atveju taisyklės bus beprasmės. Ačiū, ponė Boska. Aš nenorėčiau būti bloga pranašė, bet manau, kad nepavykęs sutaikinimas buvo dėl klonavimo klausimo. Klonavimas yra labai e, jautrus klausimas. Ir avytė Doli nebuvo paskutinė klonuota avytė. Labai daug gyvūnų yra klonuojama eksperimentiniais tikslais ir labai daug jų nugaišta. Vieni nugaišta pagyvenę vos keletą dienų, kiti truputį ilgiau. Apskritai klonavimas yra gyvūnų kankinimas, nes jie yra gamina, gabenami labai mažose narvuose ir dėl to klonuotų gyvūnų ir jų palikonių pardavimas turėtų būti naujo maisto direktyvos dalis. Apie tai turime kalbėti. Ir turime pasiūs labai aišku signalą, kad produktai pagaminti iš gyvūnų, kurie kankinami, neturėtų būti pardavinėjami. Ponas Škuter. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. I cosiddetti nuovi alimenti. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, naujieji maisto produktai, kuriuos taip vadiname, yra maisto produktai, kurie yra pagaminti naudojant technologijas, kurios keičia jų mutacinės savybės. Dėl to nežinau, ar jie turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. Galbūt jie turėtų būti minimi genetiškai modifikuotų produktų direktyvoje. Nes GMO taip pat yra pagaminti pasitelkiant genetinės modifikacijas ir kaip mes užtikrinsime, kad um, nauji maisto produktai būtų saugus, kokius kriterijus taikysime ir ypač kaip vartotojai bus informuoti apie naujo maisto produkto maistinę vertę bei kitas savybės. Svarbiausia yra ginti vartotojų apsaugą jų teisės ir užtikrinti, kad naujai maisto produktai būtų saugus. Ir dėl to aš manau, kad atsekamumas ypač natūralių produktų atsekamumas, kuris jau dabar yra pakankamai sudėtingas, mūsų vartotojams yra ypač svarbus. Dėkui ir galiausiai ponė Savela. Το όλο θέμα πιστεύω ότι προήλθε από τη μη ενημέρωση. Manau, kad mes nepakankamai informuojame vartotojus, piliečius E, kalbam apie skaidrumą, bet atrodo, kad visą laiką susidurėme su problemomis. Reikia kai ką pabrėžti. Kai matome e, stiprią reakciją e, į įvairius projektus, produktus, ypač naujuosius produktus, mes turėtume vadovautis viešąją nuomonę ir jos dvasia informacija, skaidrumas yra nepaprastai svarbus, kad galėtume baigti tą procesą, kurį esame pradėję. Dėkuoju, baigėsi dabar spontaniški pasisakymai ir ponas Daly komisijos vardu vėl kalbės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, išklausiau nuomonių išreikštų per diskusiją ir norėčiau padėkoti gerbėmiems nariams už e, jų požiūrį ir dar kartą juos patikinti, kad komisija ir toliau dirbs su parlamentu, taryba, e, visomis suinteresuotomis pusėmis tam, kad mes galėtume kaip galima greičiau pasiekti rezultatų, e, teikdami pasiūlymus dėl klonavimo ir naujų maisto produktų. Turiu pabrėžti, kad pozicija, kurios ėmėsi komisija per taikinimo procesą, mes bandėme um, teikti vairius pasiūlymus, bet, kaip sakiau anksčiau, sprendimas ar kompromisas, dėl kurio reikėjo susitarti, turėjo būti toks, kad jį būtų galima įgyvendinti, pateisinti ir kad jis būtų proporcingas. Mes e, norėtume ir aš kaip komisaras e, atsakingas už vartotojų apsaugą noriu, kad vartotojams būtų teikiama, e, teikiama pakankamai informacijos. Mes turime atlikti poveikio vertinimą ir tokia buvo mūsų pozicija. Komisija niekuomet nepasisakė prieš kokį nors ženklinimą, bet aš sakiau, kad bet koks mūsų sprendimas turi būti įvertintas atliekant poveikio analizę, poveikio vertinimą e, vartotojams. Ir aš tokios pozicijos ir toliau laikysiuosi. Turiu Jūs patikinti, kad komisijos tarnybos ir aš pats e, ryštingai žengsime šiuo keliu ir noriu patikinti Jūs visus, pirmiausia, ponas Tes, kad aš nenoriu nustumti į šoną sprendimų, kuriuos reikia priimti. Dėkuoju, ponė Dalim. Dabar tarybos vardu pasakys ponė Giori ar jos atstovas, kadangi ji, kaip sakiau, turi problemų dėl balso šiandieną. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponius ir ponai, ačiū už diskusijas, dėkoju pirmininkančios valstybės vardu, ačiū už labai įdomias pastabas, už išsakytą palaikymą. Džiugu, kad mūsų pastangos buvo pastebėtos ir vertintos. Sveikiname ir faktą, kad siekiant susitarimo išsakyti argumentai buvo pakartoti ir šiandien. Tačiau negalime pri, pritarti e, mintims ir pastaboms, kad taryba ir pirmininkaujantį Vengriją nebuvo nuoširdžiai nusiteikę, kad mes čia gynėme kažkokių interesų grupių interesus. Reikia pažiūrėti, kas, ką sako Lisabono sutartis, ji pažymi, kad mūsų bendroji atsakomybė išaugo ir mes dirbame uh, vadovaudomėsi jos dvasia. Nepavyko susitarti. Taip jau nutinka. Tai reiškia, kad šiuo metu bet kokia e, mūsų netenkinanti maisto produkcija gali atsidurti mūsų lėkštėse. Tai yra daug blogiau negu buvęs paskutinis e, tarybos e, pasiūlymas. Galima gaminti produkciją iš klonuoto gyvūno ar jų palikuonių. O mes norime keisti, žinoma, situaciją. Kalbant apie atsekamumą, e, rūkyta dešra, e, kiek ten yra sudėdamųjų dalių, jeigu mes pažvelgsime į ir į kainodaros principus, ir į tai, kokia yra savikaina, ir kas yra protinga. Tai pasakysiu, kad ponė Liotart, jūs citavote vidinį tarybos dokumentą. Aišku, valstybės narės su juo taip pat buvo susipažinusios, jis mums pagelbėjo susidaryti savo poziciją. Jūs ištraukate vieną sakinį iš konteksto, tačiau pamiršote išvadas iš šio dokumento. Uh, būtent apie tai, kad egzistuoja milžiniškas pavojus prasilenkti su PPO reikalavimais. To jūs nepaminėjote. O šio tarybos dokumento išvadose taip pat pažymima, kad ženklinimas vaidina savo vaidmenį. Ir ženklinimas buvo vienas iš mūsų paskutiniųjų pasiūlymų. Vis dėlto esame pasirengę ieškoti sprendimo, žengti į priekį, tikimės, kad mokslinio tyrimų dėka maisto produktų sauga bus sustiprinta. Taip pat džiaugiuosi, kad ponas komisaras Dali pažadėjo pateikti naują komisijos pasiūlymą dėl klonuotų gyvūnų ir GMO. Taigi ačiū ponė pirmininkė uždėmesi. Dabar diskusijas baigs taikinimo komitetas delegacijos pirmininkas, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Iš visų išsakytų komentarų ir pastabų, žinoma, už jas visas dėkoju. Ir taip pat iš dokumentų, kurie buvo paminėti, pačios pranešėjos, galima pabrėžti, kad mūsų pasiūlymo patvirtimas būtų sukėlęs priekybinius karus Ir aš galiu pasakyti pirmininkaujančiai Vengrijai, kad tai nebuvo tikrai kolektyvinis pralaimėjimas. Buvo vienas lūžio taškas, bet pralaimėjome dėl vienos proceso dalies, kuri nepavyko. Ir čia atsakomybė atitenka tam, kas visam tam vadovavo. Paprastas uh, jautienos, tarkime, žymėjimas, jeigu ji būtų pagaminta iš klonuoto gyvūno arba klonuoto gyvūno palikuonio. Nebūtų buvęs uh, e, užtektinas pasiūlymas, pakankamas pasiūlymas parlamentui. Todėl dabar reikėtų neprarasti vilties ir taryba. Visų pirma, pabandykite priversti nacionalinės vyriausybės susitarti, nes vis turime atstovauti Europos piliečių interesams. Ir žymėjimas produktų pagamintų iš klonuotų gyvūnų yra tikrai minimumas ir jo pasiekti būtinai privalome. Uh, ir komisijos nariai dalį, jūs iš tiesų esate nusteikęs geranoriškai. Tad mes labai laukiam iš jūsų pasiūlymo tokio, kuriam galėtų pritarti parlamentas. Todėl mums reikia komisijos pasiūlymo, kuris atspindėtų ir mūsų nuomonę ir tokiam dokumentui mes galėtumėm pritarti nanomedžiagos ten turėtų būti paminėtos. Ir kai, visų pirma, kai apsispręsime ir sustarsime dėl klonavimo, tada viskas vyks daug greičiau. Visi kalbėjusieji bandė pabrėžti Europos parlamento vieningumą. Iš tiesų, turim galvoje visišką nuomonės vienodumą. Mūsų nuomonė daugmaž yra vienoda. Galbūt jums atrodo, kad Europos parlamentas bus susiskaldęs. Ir nekartokite šitos klaidos, nes kai mes kalbame apie sveikatą, mūsų piliečių sveikatą, Europos parlamentas yra ypač vieningas. Dėkui. Ponas Tas, dėl darbo tai- tvarkos taisyklių? Dėl darbo tvarkos. Tai e, per diskusijas nekarta buvo paminėta e, pono Dehucht poziciją ir ponė Lepaš paklausė pono Dali, ar e, buvo žinoma apie pono Dehucht daromą įtaką ir teikiamas rekomendacijas. Į daug klausimų buvo atsakyta, tačiau ne į šitą. Tai yra esminis klausimas. Būtent komisijos susiskaldimas. Ponas Dali gina vartotojų teisės, o ponas Dehucht nuolat kišasi į, į jo kompetencijos rytį ir jo argumentus paneigia komisijos vedi, tarybos vidinis dokumentas. Pirminkė, iš ties buvo užduotas klausimas, tačiau manau, kad buvo atsakymas pateiktas ponios pranešėjos ir ponas komisaras atsakė į pateiktus klausimus, todėl baigėme diskusijas šiuo klausimu. The, uh, the... Kitas darbo atvarkės punktas yra klausimas užduoda, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl smulkio verslo akto apžvalgos. Speaker.